beginning I speak in Spanish. Kalbėsiu ispaniškai. Labadiena po pietų ir sveiki susirinkę į posėdį. Turiu kai ką pranešti. Dabar kitas ir po to einantis darbo tvarkės punktas bus aptariami e, delegacijos e, Indijoje e, kontekste. Pirmiausia, pakalbėsim apie delegacijos apsilankymą Indijoje kovo 15-18 dienomis. Šiaip kalbant apie šią delegaciją, tai ji itin svarbi, nes yra kita dar delegacija, kuri lankosi Europos parlamente Ir tie du e, vizitai iš tikrųjų labai svarbus, nes jie įgalina sustiprinti ryšius tarp Europos parlamento ir Indijos parlamento, ypač po šio rinkimų. Tad e, vėlgi mes parlamentai iš tikrųjų turim dirbti kartu tam, kad pasiektume tikslų, e, atsiremdami į bendras vertybės, kad tikrai galėtume spręsti žmonėms rūpimus klausimus. Tad pirmiausia, žodį suteiksiu uh, delegacijos ryšiams su Indija mm, pirmininkui, vadovui, kad šis pateiktų informacijos apie delegacijos apsilankymą Indijoje. Dešimt minučių jums skiriu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, jūs teisus, mes iš tikrųjų apsilankėme Indijoje ir susitikom su Mitra Mahadžan, kuris yra Indijos parlamento žemutinių rūmų e, pirmininkas ir kartu rytoj kartu susi, susitiksim būtent su e, Indijos parlamento pirmininku. Tad e, į tą susitikimą kviečiami ir visi šio komiteto nariai. Taip, e, kovo 16-18 dienomis vyko mūsų uh, E, delegacijos apsilankimas Indijoje. Čia pirmas toks apsilankimas po tam tikro laiko. Mes laikėmės parlamento darbo taisyklių, nedaug lankėsi šioje delegacijoje. Aš pats, e, du vicepirmininkai, ponė Gil ir ponas Van Hoizen. Ir dar trys delegacijos nariai vyko kartu su mumis. Mes atstovavom keturioms parlamento politinėms frakcijoms. Apskritai turiu pasakyti, kad tas mūsų apsilankimas buvo naudingas ir geras visokiom prasmėm. Dabar e, platesnį kontekstą priminsiu. Jūs turbūt prisimenat, kad prieš keliarius metus įvyko ES ir Indijos aukščiausio lygio susitarimas. E, ir kartu buvo e, pasirašytas laisvosios priekybos, e, dvišalis laisvosios priekybos investicijų susitarimas. Dėrybos dėl jo prasidėjo prieš e, septynerius metus, tiksliau nebuvo pasirašytas, bet dėrybos prasidėjo prieš septynerius metus ir jo savotiškai įstrigo. Na ir kai mes ruošiamės šiai misijai, tai mes stengiamės šiek tiek įkvėpti naują gyvybę uh, E, ryšiams tarp e, par parlamento ir Indijos. Ir mes tikėjomės, kad po to įvyks, e, vėliau įvyks, tai yra per Europos vadovų tarybą tam klausimui bus skirtas. Dabar dar keletas dalykų. Formaliai e, indai atšaukė tą aukščiausio lygio susitarimą, nes jie manė, kad e, mes ES per lietai sureagavom į jų kvietimą, tiesiog patvirtinom datas ir vyko dabar dar diskusijos dėl, e, buvo aptarinėjamas E, tas klausimas. Ir tada vėl atsirado Italijos karo laivų ten ta kontroversija kaip papildomas veiks, veiksnys. Ir visa, dėl, to, visa, dėl viso to sulėtėjo būtent e, užmojai. Na ir turiu pasakyti, e, aš neketinau teikti, kelti tų klausimų per vizitą, nes jie indams jautrus, bet per susitikimus su žiniasklaidos atstovais, tai iš jų paaiš... tikrai matyti buvo, kad žurnalistams labai rūpėjo, kodėlgi buvo atšauktas tas e, aukščiausio lygio susitikimas. Vis dėlto Mes e, surengėm, sudalyvavom keliuose briefinguose, e, ten mūsų delegacija dėlėje, jos atst, su jos atstovais, valstybių narių, ambasadų atstovais buvom susitikę tų valstybių narių, kur, kurios turi um, ambasadas. Ir vėlgi, šiaip jau, klau, vėlgi norėjom sužinoti, daug, išgauti daugiau informacijos apie tą atšauktą uh, aukščiausio lygio sustikimą ir buvo piktai kartai sureaguota, kad esą nebuvo informacijos ir panašiai, dėl, dar ir dėl to. Tad e, mes domėjomės daugeliu klausimų Indijos, e, sakykime, užsienio ryšiais, e, regioniniais ryšiais. Ir šiaip jau užfiksavom, kad trūksta vis dėlto žinių jų pusėje tarp tarp apie Europos Sąjungą. Ir kartu vėl mes matėm, su kokiais be visą kitą demokratiniais išbandymais susidūrė Indija. Kalbama apie ten tiesiog milijonų, milijoną darbo vietų per metus kūrimą. Mes apsilankėm Indijos parlamento žemosiuose rūmuose, kalbėjome su jo pirmininku ir Aš pakviečiau e, ją, tiksliau, aukštų, aukštųjų rūmų pirmininkę tiesiog apsilankyti pas mus ir, kaip supratau, dabar e, jau e, nutarta įkurti ryšių su Indija, bičiulių su Indija grupę. Bet to mes buvom susitikę su Indijos parlamento išorės ryšių komiteto pirmininkė, jūs turbūt pažįstat, ne, ne, nemažai jūsų ją pažįstat, e, tokia spalvinga asmenybė, tad e, iš tikrųjų gerai pasikeitėm mintimis ir nuomonėmis. Bet to buvom susitikę e, su keliais Indijos vyriausybės ministrais Jie šiaip irgi atvyko tą progą į Delį ir mes tą progą vėlgi galėjom juos pamatyti, kaip jie dirba. Tai ponas Naidų, kuris uh, atsako už uh, urbanizmo plėtrą, kovą su skurdu, ponas Afkari, kuris atsako už transportą, laivininkystę. Ir uh, čia ir kitas rytis, kurios yra labai svarbios investicijoms ir bendradarbiavimui. Srit, sritis, kurios svarbios vakarų valstybių. Be to susitikom su ministru atsakingu uh, už užsienio politiką. Jis uh, tikrai palankiai labai vertina mūsų ryšius. Bet to man paprašius mes sustikom su nacionalinio saugumo patarėjo e, e, direktoriaus pavaduotojų ir aptarinėjom saugumo klausimus. Ir tame kontekste aš e, vėlgi išsakiau mintį dėl mintį, kuri šiaip jau labai rūpi indams dėl kovos su piratavimo veikla. Ir man buvo pasakyta, kad ta tokia Jie indai mane, kad ta tokia raudonoji linija, iki kurios dirba, veikia pirat, piratai informaciniai, turėtų būti nustumta dar labiau į rytus, nesibaigti Indijos sienomis. Be to mes apsilankėme modernių technologijų centre Tame centre atliekama nemažai veiklos, tokios e, kaip e, e, nutekamųjų vandenų valymas, švari, švarios energijos technologijos ir kiti dalykai. Be to mes e, kartu tą progą papasakojom apie savo eko e, humanitarinės pagalbos organizacijos veiklą. Buvom susitikę su verslo atstovais mm, ir kartu Indijos pramonės ir komercijos rūmų atstovais ir didelių įmonių, įmonių atstovais. Išgirdom jų sunkumus ir kartu sėkmės istorijų. Be to buvom susitikę su pilietinės visuomenės organizacijomis. Tai nebuvo toks il... vienas susitikimas, e, neilgas, tačiau daug tokių atstovų buvo ir vėlgi išgirdom, kokių, kokį spaudimą e, jiems daro e, vyriausybė, e, kiek yra pasakoja apie savo veiklos ribas. Tad būtent tą mes nuveikėm Delyje. Mes šiaip jau tiesą pasakius norėjom apsilankyti ir kituose miestuose, kituose valstijose. Uh, susitikti su šių e, vyriausybėmis ir tokia valstija buvo Radžistanas. Mes e, e, tą progą nuvykom į Džaipūrą, būtent to, to, tos valstijos sostinę, buvom susitikę su vyriausiojų pirmininku ir kartu šios valstijos teisėkuros asamblėjos pirmininku. Tad mes tiesiog norėjom pamatyti to, tokius tuos realius ryšius tarp e, centrinės e, sostinės ir, ir atskirų valstijų. Ir be to mes apsilankėm Britų vienoje įmonėje, kuris sėkmingai veikia Indijoje, GAP e, gamykloje. Ir buvo kartu labai įdomu pamatyti, kaip toji įmonė uh, rengia mokymo programas savo darbuotojams ir, ir kita vertus e, ypač skur, neturtingoms moterims iš, iš neturtingų skurdžių kaimų. Be to, kalbėjomės su mm, priekybos e, aplinkosaugos centro atstovais. E, Tad kelias dienas lankėmės ir apskritai, šiaip jau galiu pasakyti, kad tas vizitas buvo labai teigiamas ir jau dabar e, matom teigiamų rezultatų. Aš apie tai pranešiau kartu e, Europos, tai yra tarybos e, pirmininkui. E, Ir turbūt dabar jau bus nu, numatyta data kažkada e, lapkritį to aukščiausio susitikimo ir turbūt tek, mums tada e, galbūt teks ir pamatyti e, Indijos vadovą mūsų parlamente. Tad visa tai, ką mes pamatėm, sustikom, nuveikėm, buvo tikrai labai svarbu. Labai ačiū už pateiktą informaciją ir prieš perdonant žodį kitiems kas norėtų užduoti klausimų, norėčiau pasveikinti ponę Nina Gil. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pritarti viskam, ką pasakė delegacijos pirmininkas. Manau, kad e, vizitas buvo savalaikis. Ar dabar girdite? Taigi, kaip sakiau, vizitas buvo salavalaikis, tik tai gaila, kaip sakė Jeffris, kad jis vyko vadovų tarybos e, susitikimo kontekste, tai reiškia, kad dėl mes atvykome šiek tiek netinkamomis aplinkybėmis, reikėjo daug darbuotis užmėgzant ryšius. Taip pat pasakyčiau, kad reikia turėti galvoje tą faktą, kad e, šiek tiek tos vizitus ir, ir, ir tos e, dialogus šiek tiek buvome nustuvę į šoną, ne tik tarp mūsų parlamento ir e, Indijos parlamentų, bet ir kalbant apie vadovų susitikimus, kurie neįvyko. Aš tikiuosi, kad mūsų vizitas ir Indijos parlamento pirmininkės vizitas įpūs e, ugnies į mūsų šį dialogą ir santykius su Indija. Tai yra labai svarbu. Šiandien e, Martinas Šulcas pasakė, kad jis planuoja apsilankyti Indijoje kitais metais, tačiau klausimas, kurį aš uždaviau vyriausiai galiotiniai anksčiau šiandien, E, buvo apie tai, kad mums reikia strategijos santykiams su Indija palaikyti. Kokiais aspektais darbuotis. Negalime gal kalbėti vien tik tai apie laisvos prekybos sustrimą, nors ir čia reikia kažką daryti. Tačiau reikia atsižvelgti ir Indijos geopolitinę situaciją, pokyčius Azijoje. Tam reikia aiškios strategijos. Žinau, kad pirmininkas jau tai padarė, tačiau aš e, norėčiau padėkoti ES delegacijai Indijoje. Jie parengė tikrai puikią pozityvę programą. Man ypač patiko apsilankimas e, Europos verslo e, techninėme centre, kuris yra Indijoje. Ypač turint galvoje, kad prieš e, kažkiek metų aš padėjau jį įsteigti ten Manau, kad aktyviai dirbdami mes ir toliau galime rengti šį centrą, nes e, jis yra naudingas ir mūsų verslui, ypač mano regionui, West Midlando regionui, kur kuomet universitetai, verslo įmonės bando užmėgsti santykius su Indija, tai toks šaltinis, toks išteklius yra naudingas. Taip pat noriu padėkoti mūsų sekretariatui ir pirmininkui E, už jo vadovavimą šio sėkmingo vizito metu. Toliau ponas Kanas, ačiū pirmininkė. Aš nebuvau delegacijoje, aš tikiuosi, kad kitą kartą aš vyksiu į tokią delegaciją, nes aš esu suinteresuotas apsilankyti Indijoje ir džiaugiuosi šią išgirstą informaciją. Nėra jokia abejonė dėl Indijos svarbos. Todėl mums svarbu palaikyti gerus santykius su Indijoje. Todėl aš norėčiau pakartoti kolegijos žodžius, kad reikia pasinaudoti šiuo momentu. Yra daug klausimų, kuriais reikia plėtoti. Gyvename pasaulyme, globaliame pasaulyje, ko stipresnius ryšius palaikysime, to bus mums geriau. Taigi aš džiaugiuosi tokiais įvykiais. Kadangi daugiau niekas daugiau nenori kalbėti, galime pereiti prie kito punkto, tai yra tyrimo pristatymas Europos ir Sąjungos ir Indijos strateginės partnerystės potencialo įvertinimas. Ir man malonu pasveikinti šio tyrimo autorių, autorių kuris profesorių Gulšaną Sačdevą, kuris yra Europos e, studijų mok, e, mokyklos e, pirmininkas. Pats laikas įvertinti mūsų santykius su Indija ir parlamentas, aišku, pasisako už artimesnius ryšius su Indija. Mes norime iš naujo atgavinti ketvirtųjų metų iniciatyvą Šis tyrimas užbaigtas neseniai, išsintinėtas visiems nariams ir mes dabar norime išklausyti ponės Ačdevą šio tyrimo pristatymo. Prašom jums žodis. Chairman. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, užsienio reikalų komiteto nariai ir parlamentinės delegacijos santykiams su Indija nariai, ekscelencijos ponios ir ponai. Man didelė garbė aptarti šį tyrimą kartu su jumis. Dėkuoju, kad Europos parlamentas prieš keletą mėnesių paprašė manęs parengti šį tyrimą apie ES ir Indijos strateginės partnerystės ir apie tai, kokie yra potenci potencialus aspektai mūsų santykių plėtojimui, kadangi aš turiu nedaug laiko, tai tikiuosi, kad e, turėtų laiko pavartyti šį tyrimą ir pakalbėsiu apie keletą e, šio tyrimo aspektų. Jeigu pažvelgsime į Europ... Indijos santykius su Europa, tai tie santykiai yra labai seni. Žinome, kokie yra ryšiai iki kolonijinio amžiaus, kolonijiniai ryšiai ir po to, kas, kaip viskas plėtojasi, kai Indija tapo nepriklausoma šaltojo karo metu, nepris, kai Indija buvo artima Sovietų sąjungai, Europos ryšiai su Europą buvo riboti. Visgi mes e, višalius santykius palaikėme su svarbiausiamis valstybėmis, su Europos bendryje. Tačiau 10-20-metyje e, Indijos e, globali vizija į demokratinį, daugia kultūrinį, daugia poliarinį pasaulį sutapo su ES požiūriu. Ir plėtojantis naujai ekonominiai ir saugumo architektūrai Azijoje, Europiečiai mm, nusprendė, kad mm, santykiai su Azija būtų neišbaigti be partnerystės su Indija. Taigi pradėjo mm, atsirasti naujų dalykų. Dešimtajame dešimtmetyje vyko mm, buvo argiami bendri veiksmų planai, dvišalės darybos, Ir jeigu pažvelgsime į šias sritis, į bendrą veiksmų planą ir pakeistą veiksmų planą, tai ten kalbam apie, apie įvairiausius klausimus, dėl kurių sutarė partnerės. Polit, e, politiniai dialogai, bendradarbiavimas, viskas atsi, buvo numatyta, e, tautų ir kultūrų suartinimas, ekonominės politikos dialogos ir bendradarbiavimas. Viskas, kas yra svarbu, viskas ten yra. Energija, pinigų reikalai, žemės ūkis ir taip toliau, visamasis bendradavimas toliau. Konkrečiai kalbant apie priekybę ir investicijas, partneriai dėl to sutarė, po to 2008 metais atsirado keletas naujų dalykų, taikos ir saugumo skatinimas, tvarus vystimasis, moksliniai tyrimai, technologijos, žmonių ir kultūriniai kontaktai. Taigi abi partnerės sutarė beveik visais klausimais. Tačiau, ką matome dabar, nuo 2009 metų e, šie santykiai prarado pagreitį. Viena iš e, priežasčių yra aklavėte dvišalėse prekybos ir investicijų darybose, pasaulinis ekonomikos augimo sulėtėjimas, krizės kai kuriuose ES e, šalise ir tam, tikra politinė, tam tikras politinis paralyžius Indijoje pastaraisiais metais. Dabar galima išvelgti naujas galimybės, nes, nes tiek Indija, tiek ES mato naujų pas, galimybių. Tačiau matome, kad e, partnerystės esmė yra ekonomika, prekyba sudaro 100 milijardų eurų per pastarosius 15 metų tiesioginės investicijos iš ES e, valstybių narių buvo didesnės negu investicijos iš JAV, Japonijos ir Kinijos. ES yra didžiausias technologinio per, perdavimo šaltinis. ES tapo ir e, svarbi importuotoja Indijos bendrovėms. Ir bendradavimas mokslinio tyrimų naujovės rytyje taip pat išsiplėtė. Matome, kad nors prekyba prekiamis ir paslaugomis padidėjo absoliučiais terminais, tačiau žvelgiant į Indijos duomenis, matome, kad per pastarosius 15-20 metų kasmet e, ta prekyba mažėjo palyginti su bendra Indijos prekyba. Taigi, Europos svarba Indijos prekyboje mažėja, nes prekyba plečiasi ypač e, su Kinija, Pietričių Aziją, kitomis Azijos šalimis. Yra naujų galimybių, nes ekonominiai vystimosi klausimai tampa prioritetu Indijos užsienio reikalų politikoje, o ES yra, gali tapti e, ypatingo dėmesio sritimi regiono Indi, Indija. Paskelbė naujų e, iniciatyvų, tai yra pagaminta Indijoje, švari Indija, skaitminė Indija ir taip toliau o ES valstybės narės gali tapti svarbios partnerės prisidedant prie šių projektų. Jeigu žiaugsime į gynybos, saugumo, strateginę bendradarbiavimą, tai čia dar reikia sulaukti realios partnerystės. Skirtingai nuo strateginės partnerystės su JAF ir Rusija, Indija kol kas dar nemato, neižvelgia partnerystės su ES svarbos. Todėl ES nėra mm, veik, tas veiksnys, kai kalbama apie Indijos užsienio, reik, užsienio politiką. Na, o gynybos saugumo srityje Indija turi ryšių su tiesiogiais valstybėmis narėmis. Ir, uh, Indijos sprendimas pirkti lėktuvus iš Prancūzijos turės, ryšių, turės pasakmių ir e, ryšiams su Europos Sąjunga. Taip pat e, Kinijos veiksmai pietų Kinijos jūroje e, gali kelti saugumo klausimų. Todėl ES ir Indija gali tapti didelėmis partnerėmis kovos su terorizmu srityje. ES vaidmuo yra svarbus ir mes galime dirbti kartu siekiant konsensuso, siekiant e, visapusiškos Junktinių tautų konvencijos e, terorizmo klausimus. Dėl e, ginklų neplatinimo ir eksporto kontrolėms būtų svarbu, jeigu visos ES valstybės narės paremtų Indijos pastangas prisijungti prie keturių ekskluzyvinių brandolinių režimų. Ir nors e, tai nerengva, mes siekiame strateginės partnerystės. Tik tai kelios valstybės narės pritarė e, Indijos narystėje tose grupėse. Ar gali Indija suvaidinti tam tikrą vaidmenį Ukrainos krizės kontekste? Ukraina neturi tiesioginios poveikia Indijai, tačiau po šios krizės Rusija tapo artimesnė Kinijai, o tai turi reikšmės ir Indijai. Naujo dėlio opozicija šiek tiek remia Rusiją, Tačiau e, šias galimybės galėtų pas, pasvarstyti ir ES. Pasaulio valdysenos, globalios valdysenos klausimais nėra tam tik, tikro mechanizmo, e, kuris galėtų Indiją panaudoti ES pajėgumus, ypač energijos saugumo ir atsinaujančių šaltinių srityje, nors manoma, kad ES ir Indija laikosi skirtingų nuomonių dėl energijos saugumo. Yra potencialo dirbti kartu, nes abi bando diversifikuoti energijos tiekimą. Ir yra didžiulės galimybės bendradauti, nes, nes mūsų vyriausybė, nauja vyriausybė paskelbė naują programą saulės energijos ir vėjo panaudojim, energijos panaudojimui. Dėl bendradarbiavimo pilietinės visuomenės rytyje, tai Indijoje yra 2 milijonai e, NVO, daugelis jų turi ryšių su ES pilietinė visuomenė. E, jie sėkmingai buvo panaudoti plėtojant kai kurios temas klimato kaitos, žmogaus teisų ir taip toliau. Tačiau mažėjant dvišaliai paremai Indijos atžvilgių iš e, daugumos valstybių narių, šie NVO ryšiai gali patirti stresą. Vystamojo bendradarbiavimo srityje Indija yra svarbi veikėja. E, mes turime daug kredito linijų 60 šalių ir susidienimo projektų Azijoje, Afrikoje. Ir čia ES ir Indija galėtų dirbti kartu su Afganistanu, Birma ir kitomis šalimis. Ypač Afganistane mes galėtume veikti aktyviai, nes e, mūsų buvimas ten juntamas. Taigi regionis bendradarbiavimas, pajėgumų kūrimas, mokymas, švietimas. Tai yra sritis, kur dirbame kartu ir galime tą darbą tęsti. Žmogaus teisės. Na, kadangi Indija yra demokratiška, tai yra jautriai reaguoja į žmogaus teisų pažeidimus, o geriausia strategija būtų plėsti esamą žmogaus teisų dialogą. Kai kurie dvišaliai klausimai, kurie daro poveikį mūsų ryšiams, yra tai, kad atrodo, kad stiprus politinis strateginis supratimas, bendradavimas tarp ES valstybių narių Indijos, pirmiausia plėtojami dvi šalių pagrindų. Tai buvo ir Italijos jūrininko atveju, jų bylos atveju. Europos parlamentas, e, kaip politinė organizacija, galėtų tai subalansuoti, neleisdama dvišalėms klausimams dominuoti. Taigi, reikia, ką reikia daryti? Reikia e, išjudinti iš aklavėtės darybas dėl priekybos, pradėti naujus dialogus dėl Afganistano jūrų saugumo ir dialogo mechanizmus padaryti veiksming, veiksmingesniais. Na, čia e, Indija taip pat turi investuoti pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių. ES galėtų pasvarstyti mm, duomenų saugio, saugumo statusą Indijai suteikimą, e, padėti Indijai prisijungti prie brandolinių režimų, e, šviesti žiniasklaidą, Ir nors, aišku, yra tam tikrų oficialių e, sustikimų, reguliarūs aukščiausio lygio sustikimai galėtų prisidėti prie partnerystės plėtojimo. Ačiū, ponės Ačdeva. Dabar pirmiausia, ponas Van Ordenas, prašom. Uh, uh, uh, Ačiū pirmininkė, dėkoju profesoriui už labai įdomią įžangą ir už pačią studiją. Net nežinojau, turiu pasakyti, kad buvo atliekama ta studija. Tai įdomus pamastymas apie mūsų komiteto darbo dinamiką galbūt. Na, aš nenoriu tikrai jūsų kritikuoti, bet uh, mano manimo ši studija labai įdomi ir mielai ją perskaitysiu. Norėčiau užduoti keletą klausimų. Jūs paminėjote ir pabaigoje akcentavote tai, kad reikia pastumėti laisvos vargybos sutarimus, kad jie sparčiau judėtų. Kaip Jūs galvojate, kodėl iš Indijos pusės yra toks dvėjojimas, sakykime, dėl laisvos vargybos sutarimo? Manau, abi pusės, na, nelabai jau taip entuziastingai nusiteikusios šiuo klausimu. Ir aš galvoju, iš Indijos požio taško, kas jūsų manimų lemia tas dviejonės, abejonės. Dėl Indijos, galvojant, man atrodo, dalis iš tų dviejonių galbūt yra sėtino su mm, prastomis laisvos priekybos susitarimais su, su kitomis valstybėmis, pavyzdžiui, su Pietų Koreja, kur, sakykime, na, nelabai kaip sekasi, gal jūs išsakytumėt savo nuomonę to klausimu. Dar vienas klausimas. Galvojant apie Europos Sąjunga ar Indija kažkaip tai vertina, gal entuzijazmo kažkokio išsako, kad tai galėtų būti koks tai šablonas, galvojant apie, kurį būtų galima pritaikyti kaip etaloną pieturičių Azijos bendarbiavimui plėtoti. Ką Jūs galvotumėte to klausimą? Ačiū. Pane Gil. Thank you, uh, Chair. I also want to pick up the issue. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau pratesti tą klausimą dėl laisvos priekybos sutarimo. Kaip įveikti tą įstrigimą, kurį dabar pastebime? Uh, Ar galvojate, kai kuriuose srityse būtų galima pasiekti tokių lengvų pergalių, kurios galėtų padėti pastumėti um, darbą tą linkme, kad tai galėtų būti tarsi toks varikliukas, kaip jūsų studijoje, ką jūs uh, išanalizavote. Taip pat jūs kalbėjote apie um, tas, tą artimumą Rusijai. Kaip jūs čia vertintumėt Indijos Rusijos uh, santykius dabartinėme etape? Uh, Kas jūsų manimų vyksta mūsų rytų kaiminystėje, kiek tai turi poveikio santykiams tarp ES ir Indijos, ypač kalbuojant apie visas tas įtampas dėl Ukrainos. Dar vienas rytis dėl ko norėčiau pastirauti, tai yra e, galvojant apie es Indijos e, valdyseną, santykių visą valdymą, kaip um, indai rašo naujas taisyklės tarptautinių finansų srityje. Akivaizdu, kad Indija vaidins uh, labai svarbu vaidmenį BRICS ir AIB. E Ar jūs galvojate, kaip tie santykiai galėtų plėtotis ypač mm, turint omenyje, kad Indijos banko vadovas lyg ir bandytų pakeisti TVF Christine Lagarde. Įdomu būtų, kaip tos, e, tose srityse, kokių pokyčių numatote. Ir galiausiai jeigu Indija laikosi tokios ramios politikos, kuklios politikos, galvant apie visą santykių stiprinimą ir, ir dialogą su Kinija, kaip ES čia galėtų tame kontekste rasti savo vietą? Ja, yeah, Askan. Ačiū, profesoriu, labai įdomus jūsų pristatymas. Uh, labai informatyvus. Aš norėčiau pratesti kolegų klausimus dėl monopolio pietričių Azijoje, bendradarbiavimas su Pakistanu. Pavyzdžiui, kaip jūs vertintumėte tos santykius tarp Pakistano ir Indijos? Ar čia mes galėtumėm kokių vilčių išvelgti? Okay. No, I... okay. Bueno, quería yo hacer una pregunta en relación con con el ingreso de, de la India en la Organización de Cooperación de Shanghái. No sé si habla. Dėl Šanhajaus uh, bendradarbiavimo organizacijos Indijos uh, dalyvavimo, kiek tai turi įtako santykiams tarp Indijos ir ES ir NATO, uh, ta tokia nepavykusi konfrontacija, vertinant dabartinę situaciją, ką jūs galvojate? Stanokas dar norėtų. Dar tokia viena mintis kilo, pratesiant tai, ką pasakė Jeffrey Van Orden. Aš jau du kartus iš Rusijos aukštaranko pareigūnų girdėjau, kad dėl jos sankcijų Rusijai dabar jie mato alternatyvų um, tarptautinėje labiau. D, autoritarnėje, mažiau demokratinėje santvarkoje, ypač kalbant apie Šahajų, BRICS ir mm, Brazilija, pavyzdžiui, galbūt BRICS, Rusija, Rusija Indija, Kinija. Jeigu tos BRICS valstybės e, sustiprintų savo santykius, pavyzdžiui, investicijų banką sukurtų, ar jūs galvojate, kad tai tikrai būtų realu, ar jūs galvojate, kad čia tik tai rusai tiesiog bando gazdinti e, rusus, kad, e, Europos Sąjungą, kad Rusijai taikomos sankcijos būtų panaikintos, nes, na, aš nežinau, Indija, Kinija, man sunku būtų įsivaizduoti. Si no hay más preguntas, Ateina už tave palavras, senior. Jei daugiau klausimų nėra, tai tada suteiksiu mūsų svečiui žodį atsakyti klausimus. Labai ačiū už jūsų labai įdomius ir naudingus klausimus. Aš sudėliočiau tuos klausimus į dvi, tris tokias plačias kategorijas. Visų pirma, dėl laisvos priekybos, kita tema būtų Rusija ir trečia kategorija būtų ES kaip etalonas regioninio bendradarbiavimo Indijai ir visam regionui. Taigi pradėsiu nuo es kaip etalono. Taip. Mm, Europos Sąjunga visuomet buvo vertinama kaip modelis, kaip etalonas ne vien tik tai Indijai, Pietričio Azijai, visam pasauliu. Taigi daug kas iš tikrųjų kopijuoja, perima ES patirtį, bet man atrodo tai, kas vyksta šiandien, uh, leidžia kelti klausimų dėl tos savokos, nes dėl, dėl tos visos koncepcijos, nes pažiūrėkime, kas vyksta Ukrainoje ir tam tikrą prasme tai yra išbandymas visam ES sugebėjimui um, regionį bendradarbiavimą plėtoti savo kaiminystėje bei kitose pasaulio regionuose. Nes tai, kas vyksta Ukrainoje, man atrodo, yra mm, konkurencija teisingo regionalizmo padarinys iš abiejų pusių. E, Buvo regionė integracija skatinama skirtingais būdais ir štai matome dabar e, kas vyksta Ukrainoje. Ji prarado savo teritorijos dalį, tūkstančiai žmonių žuvo ir dar net nežinome, koks galutinis rezultatas bus. Tai Europos modelis, kaip regionio bendradarbiavimo modelis, e, man atrodo, ateityje susilauks su didžiuliu. Mm, pasipriešinimų, kvestionavimų, ar iš tikrųjų tas modelis yra tinkamas, e, taip pat ir Indijai. Dabar dėl laisvos prekybos sutarimo, ar galima kažką padaryti, kad e, būtų galima išjudinti e, tą sutarimą. Taip, mūsų partnerystė yra plačiau nei laisvos prekybos sutarimas ir ES ir Indijos santykiai neturėtų tapti laisvos prekybos sutarimo įkaitų. Bet to, aišku, reikia, žinoma, atsižvelgti ir realybę vis tiek didelė dalis mūsų partnerystės yra ekonominė, pagrįsta ekonominiais santykiais. Aišku, tam tikrą dalimi pagreitį praradome pas, per pastarosius kelius metus. Mm, buvo galvojama, kad daug kas bus padaryta iki 2008-2009 metų, tačiau tai neįvyko dėl įvairių priežasčių. Aš manau, kad čia gali būti įvairių problemų, techninių problemų įvardyta iš abiejų pusių, mm, jeigu na, viską paliksime tik biurokratam, tai jie niekada nėra sprendimo. Man atrodo, mums reikia politinio postumio iš viršaus, iš abiejų pusių. Ir manau, kad iki kito vadovų sutikimo galima kažką sugalvoti. Nebūtinai tai turi būti labai visapusiškas susitarimas, visapimantis susitarimas tarp ES ir Indijos. Bet jeigu ir turėtumėm nedidelį tokį rėminį susitarimą iki to laiko paruoštą, tai jau suteiktų pagreičio mūsų santykiams. Um, taigi, aš manau, reikia galvoti apie politinius klausimus, nes tai yra daug svarbiau. Indijoje galima tikėtis tokio politinio postumio. Ypač kaip panas dabar stengiasi visos tos klausimus aptarti. Kaip aš jau sakiau savo pasisakymę, tai, kas vyksta Ukrainoje, neturi tiesioginio poveikio Indijai. Tačiau, jeigu žiūrėtumėm į platesnę perspektyvą, viso to, kas vyksta Rusija, labiau artėja prie Kinijos. Ir tai turi labai rimtų padarinių Indijai ilgalaikiu laikotarpiu. Todėl Čia buvo paskutinis klausimas užduotas būtent dėl to, kas vyksta Indijoje, Kinijoje, visi tie klausimai sėtinė su Indijos, Rusijos, mm, Kinijos, Brazilijos, BRICS klausimais. Tai aišku, viskas yra mm, sėtina ne vien tik tai su tuo, kas vyksta po Ukrainos krizę. Reikia prisiminti, aišku, 80-mečio pabaigą dešimtmečio pabaigą ir aišku, Rusija bando panaudoti visus tos forumus ir BRICS ir taip toliau, aišku, kai yra mm, bandoma izoliuoti Rusiją, tai Rusija bando ieškoti kitų kelių, kitų formų, ką tik tai galėtų surasti ir Pakistanas gali tapti tokiu forumu. Greitai bus vadovų sutikimas ir visas pirmininkas lankysis visose pietričio Azijos valstybėse. Tai taip, galvojant apie Eurazijos regioną, tas rytis labai svarbi reikia vertinti, apie, vertinti santykius ne vien tik tai su JAV, reikia žiūrėti mm, plačiau visas partnerystės, kurios yra labai svarbios. Partnerystė Indijai su Rusija yra irgi labai svarbi kaip ir su JAV. Ir jeigu pažiūrėtumėm pasarosius 12-13 metų, uh, Niekada neturėjome tokių gerų santykių su visomis e, partnerėmis, kaip kad mm, turime dabar. Tai galima aiškiai pamatyti ir jūsų tas klausimas dėl Pakistano ir Indijos santykių. Turime ilgą istoriją, buvo ir pakilimų, ir nuosmukių įvairių studijų esu rengęs ir Afganistane kelis metus praleidau. Yra didžiulis potencialas iš tikrųjų, jeigu žiūri į Siriją, pavyzdžiui, Indijos priekyba su Pakistanu, Afganistanu, Iranu, NVS valstybėmis kartu buvo virš 180 milijardų. Taigi 99 procentai buvo per sieną tos priekybos ir dabar, aišku, kai užsidarė tie keliai, dabar reikia žiūrėti į kitus kelius. Turkija e, ir toliau mes galvome apie priekybą dabar jau per kitą regioną, tai potencialas yra didžiulis, tačiau ne viską buvo sugebėta padaryti, išlieka tie politiniai klausimai patys aktualiausi. Ir reikia vertinti, kiek mm, kokie yra ekonominiai klausimai, ekonominiai klausimai ir, ir politiniai klausimai, kaip sprendžiami visuomet yra įvairių trūkdžių, bet, na, aš sakyčiau, kad uh, reikia galvoti apie Pakistano ir Indijos santykius. Dabar toliau dėl Kinijos. Ką mes čia matome, tai akivaizdu, kad ekonominė saugumo architektūra, kuri um, plėtojasi Azijoje, priešingai nei Europos Sąjungoje, kur ekonomikos modelis mm, tuo pat metu buvo sprendžiamas, kaip ir, ir saugumo klausimai buvo sprendžiami. Um, Čia dinamiškai, ekonomiškai, politiškai visai kitaip sprendžiami aktualūs klausimai. Ekonominė ir saugumo struktūra yra mm, vystosi šiame regione ir pagrindinės dalis JAF, Rusija, Europos Sąjunga, Europos Sąjungos valstybės narės visos tos partnerės nori suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Ir kaip aš savo pristatymę sakiau, Indija aiškiai mato uh, tam tikrą vaidmenį ir kai prezidentas Obama lankėsi Indijoje, buvo pasirašytas dokumentas dėl ramio vandenino Ir um, tikrai buvo aiškiai pasakyta, kad ASEANė gali puikiai bendradarbiauti JAV ir Indiją. Ir aš žinau, kad panašaus supratimo su Europos Sąjunga kol kas mm, nepavyko to padaryti. Nėra aišku, kokį vaidmenį Europos Sąjunga galėtų suvaidinti mm, Azijos ekonominė ir saugumo struktūroje, kuri formuojasi ir Azijoje mm, Europos valstybės mm, turi labai svarbių ekonominių partnerysčių, bet galvojant apie strateginių saugumo elementus, kol kas ne viskas yra aišku Indijos politikos, kuriems kol kas jie ne, nemato Europos aktualumo Azijos žemynė ir galbūt iš tikrųjų dar silpni yra tie santykiai. E, labai ačiū. Ar būtų daugiau kas nors e, norinčių pateikti klausimų? Jei ne, tai. Ne, vis dėlto dar kažkas paprašė žodžio. Prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū prelegentui. Turiu klausimą. Kokia Italijos e, jūrininkų e, klausimo padėtis, kada, kada tas klausimas bus išspręstas ir kokį poveikį tai turės e, mūsų santykiams. Ačiū. Uh, particularly on this Italian marine case. Uh dėl Italijos jūrininkų atveju. Iš tikrųjų galime apgailestauti e, dėl to įvykio, kuris e, užnuodijo Italijos ir Indijos ryšius. Ryšiai buvo geri, o dabar dėl to įvykio tai, kaip aš vertinu padėtį, kad e, abi šalis ne visai tinkamai elgesi. Indijoje tai pasidarė politinis klausimas, ypač opozicija ėmė pulti, iškėlė šitą klausimą mm, kartu ir pačio Italijoje tas klausimas pasidarė politinis. Ir tikrai tiesiog dėl to e, konkretaus atveju e, šiek tiek nukentėjo ryšiai. Manyčiau, sprendimas galėtų būti kalbėtis, politiniu lygiu. Nes dabar iš žiniasklaidos galima matyti, kad e, kai dabartinis ministras pirmininkas buvo opozicijoje, tai tiesiog jis kurstė įvairias nuotaikas, bet pasidaręs ministrų pirmininku jis turėjo spręsti. Bet ir vėlgi atsimenu, kad Europos parlamentas priėmė rezoliuciją šiuo klausimu, vyko kitų įvykių. Uh, Indijos aukščiausiasis teismas e, stebi šį atvejį, nes vienas jūrininkų yra Indijoje, kitas Italijos ambasadoje, kitas jau grįžo į Italiją. Bet galiu pasakyti, kad tai yra mm, baudžiamoji byla, teismas nagrinės e, šią bylą. Tik tai vėl apgailę stautina, kad tai savotiškai pakenkė apnuodijo Indijos uh, ir Italijos santykius, bet aš tebe manau, kad tas klausimas turėtų būti sprendžiamas politinėmis priemonėmis. Ir abi šalis, tiek ES, Indija, e, e, tiek e, Italija kaip ES valstybė tikrai yra pribrendusios išspręsti šį klausimą. Pirmininkas, Ačiū ponė Sakčteva už e, informaciją, ačiū už tai, kad e, pateikėt naujausios informacijos, kad atsakėt e, į mūsų komiteto narių klausimus. Na, o dabar padarom trumpą pertraukėlį iki penktos valandos ir po to tada jau perėsim prie kito darbo tvarkės punkto skirto Latino Amerikos parlamentiniai asamblėjai.

Buenas tardes. Labadiena dar kartą. Kalbėsiu gimtąją ispanų kalbą ir dabar siūlyčiau pereiti prie darbo atvarkės paskutinio punkto. Būtent vėlgi tai klausimas susijęs su delegacija į ES ir CELAC. Mm, CELAC Ir dabar mes išgirsim naujausių žinių apie, naujausios informacijos apie e, Birželio 10-11 dienomis vykusi aukščiausių lygio susitikimą, kuriame dalyvavo mūsų atstovas Donaldas Tuskas ir kartu Lotynų ir Karibų e, valstybių vadovai. E, Tad e, dvi dienas vyko tas renginys, buvo aptarinėjama nemažai klausimų, e, kurie visiems rūpi - klimato kaita, e, vystimosi po 20 metų darbo atvarkė, kartu kovos su narkotikų platinimu klausimais, krizių valdymas ir kiti dalykai. Kartu užsienio reikalų ministrai e, padirbėjo laikotarpiu tarp aukščiausio lygio susitikimų. Buvo įvertinta, e, įvertintas darbas nuveiktas, kartu buvo kalbama apie vėlgi bendradarbiavimą e, visiems rūpimais klausimais. Na ir dabar suteiksiu žodį jums, ponė Lefri. Lef, Lef Kessleri, e, e, ką galėtumėt pasakyti būtent apie tą paskutinį aukščiausio lygio sustikimą, ko galim tikėtis iš panašių e, sustikimo ateityje. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad sudarėt man progą pakalbėti apie šį aukščiausio lygio sustikimą, kuris įvyko vos prieš porą savaičių. Apskritai, mes esam patenkinti šio aukščiausio sustikimo rezultatu. Mūsų manimų, nepaisant tam tikrų tekusių išbandymų, mums vis dėlto pavyko pasiekti užsibrieštų tikslų. Turiu galvoje tikslų susijusių su trim ramščiais dial, - politinis dialogas, politiniai ryšiai ir bendradarbiavimas tam tikrose sektoriuose. Buvo patvirtintos dvi trumpos politinės deklaracijos dėl būtent naujos kartos partnerystės ryšių ir antroji deklaracija, vadinamoji Briuselio deklaracija. Tai ji apima įvairių. Įvair, įvair visus tuos dialogus, procesus vykstančius tarp ES ir CELAC. Ir kartu buvo patvirtintas veiksmų planas E, skirtas tiems regionams ir ten atnaujinti dabartiniai skyriai ir pridėti nauji mokymas, švietimas ir kitas piliečių klausimai, saugumo klausimai, nes abi pusės išreiškia didelį, didelį interesą būtent šiais, šiems klausimams. Dar pabrėšiu. Mūsų manimų buvo padarytas tikrai didelis žingsnis į priekį e, nes visi, e, kas dalyvavo paruošiamuosiuose darbuose, tai euro ir CELAC parlamentinę asamblėją turiu galvoje, verslo organizacijos, pilietinės visuomenės, jaunimo organizacijos, visos tos organizacijos galėjo tiesiai pateikti e, šalių vadovams e, tam tikrą indėlį. Ir mes iš tikrųjų pasirūpinom, kad kuo daugiau suinteresuotų šalių būtų įtraukta į dialogą ir bendradarbiavimą tarp dviejų regionų. Dabar labai trumpai e, pakalbėsiu apie tai, kas pasiekta politinio dialogo, politinių ryšių ir regioninio tarptautinio bendradarbiavimo srityse. Pirmiausia, dėl politinio dialogo. Maničiau, viena vertus, kalbant apie to dialogo turinį, tai deklaracija parengta labai aiškia kalba tokiais klausimais kaip klimato kaita, vystimosi darbo tvarkė po 20 metų, pasauliniai iššūkiai, kurie tenka kovojant su e, narkotikų gamyba, priekyba. Uh, Mm, apie tai beje bus kalbama mm, e, e, įvairiuose renginiuose, kurie bus vėliau daugia šaliuose susitikimuose. Antra. Buvo išsakyta labai didelė, nedviprasmiška paramba tiek iš CELAC pusės, tiek iš ES pusės siekiant e, pasiekti taikos susitarimą tarp Kolumbijos e, valdžios, institu, or, valdžios ir Farko kovotojų. Ir dabar e, buvo pasakyta mintis, kad reikėtų įkurti ES patikos fondą tam, kad būtų vėlgi galima finansuoti įvairius veiksmus, kai bus pasiektas susitarimas, taiko susitarimas. Uh, ir toliau. Dar buvo pasakyta, kad šaukti aukščiausio lygio susitikimus kas dviejus metus nepakanka, todėl buvo nutarta, kad ministrai susitiks e, dažniau tam, kad būtų galima tiesiog įvertinti padėtį, tai kiek pasiekta tikslų, kurie buvo nustatyti praėjusiame mm, aukščiausio lygio susitikime. Ir dabar kitas toks posėdis, čia Dominikos Respublika pasisiūlė e, pri, tiesiog surenkti tokį sustikimą savo teritorijoje. Tai per, per tą sustikimą bus kalbamasi E, būtent regioninių ryšių tikslai. Dabar dėl ekonominių ryšių gilinimo tarp CELAC valstybių ir ES. Tai per tą aukščiausio lygio sustikimą mm, tiesiog buvo padarytas naujas postuk, postumis e, priekybos ir investicijų e, darbo tvarkiai ir tiesiog sustiprinti tam tikri principai, kuriais grindžiama darbo tvarkė. Buvo pabrėžta, kaip, kaip, koks svarbus yra reglamentavimo, tvirtas reglamentavimo pagrindas abiejose regionuose, kaip svarbu užtikrinti teisinį apibrieštumą ūkio subjektams. Buvo aiškiai pasisakyta už daugia šalius santykius, ypač e, darant nuorodą į Ehm, PPO ehm, darbo tarkę ehm, laikotarpiu po 2020 metų atsižvelgiant į Dohos, Dohos rato dėrybos ir kartu atsižvelgiant į Nairobio sustikimą šių metų, šiais metais vėliau. Bet to mm, buvo pasakyta, kad priekybo, priekybos ir um, investicijų susitarimais prisidedama prie ekonomikos stabilumo uh, e, celak šalyse. Ir tokiu būdu vėl buvo kalbama apie įvairias bendradarbiavimo veiklas. Ir galiausia sutarta, kad dvišalių ar regioninių e, priekybos ir bendradarbiavimo investicijų susitarimų uh, tokie susitarimai tai yra iš tikrųjų pagrindas, kertinis akmuo e, toliau tiekiant, e, toliau remiant e, Karibų ir Latino Amerikos šalis, jų ekonomiką. Be to buvo kartu užsiminta ir ES ir Mercosur dėrybas ir pakartoti Merkosur šalių įsipareigojimai toliau eiti į priekį kartu. Ir iki šių metų pabaigos tiesiog suderinti tokią poziciją, kurios pagrindų e, būtų galima tada toliau stumti į priekį dėrybas bet to buvo pritarta tam, kad e, Ekvadoras įstotų į daugia šalį sustarimą, kuris jau sudarytas su Kolumbija ir Peru. Buvo išreikštas bendro pobūdžio pasiteisinimas tuo susitarimu, kurį pasiekė ES, Meksika ir Čilė dėl e, dabartinių su Meksika ir Čilė turimų susitarimų atnaujinimo, išplėtimo, gerinimo. Na ir buvo išsakytas ryštas tam, kad reikėtų iki galo įgyvendinti asociacijos susitarimus ir kartu priekybos susitarimus su Kolumbija ir Peru. Trečias ramstis - tarptautinis bendradarbiavimas tarp regionų. Tai čia jau padaryta keletas svarbių žingsnių nemažai e, bendradarbiavimo programų, ypač regioninio lygio programų jau įgyvendinama ar numatoma. E, buvo pasirašyta e, tiesiog ar kalbėta apie tokias programas ir tos programos orientuotos į mažasias vidutinės įmonės, fizinės infrastruktūras, vandenų valymą ir panašius klausimus jų bendra vertė e, maždaug 700 milijonų eurų. Ta, tokią sumą jis įsipareigojusi teikti ES. Bet to Europos komisija e, vėlgi pristatė naują bendradarbiavimo priemonę, kuri kuri suves ES su labiausia, toliausia pažengusiosiomis CELAK šalimis. Čia kalbama apie tokį savotišką trikampį, trikampį bendradarbiavimą, kuris išeis į naudą mažiausiai išsivyščiusioms šio regiono šalims. Ir tokiu būdu tada bus galima tikrai maksimalizuoti, e, sutelkti turimus išteklius tam, kad būtų galima pasiekti kuo geriausio uh, E, visiems į naudą išeisinčio rezultato. Turiu galvoje tas šalis, kuriuoms reikia padėti vystytis. Buvo pasirašyti porą ketinimų protokolų su Čile ir Urugvajumi. Ir čia konkrečiai tai labai dera su tomis bendradarbiavimo programomis, kurios numatytos. Be to buvo patvirtinta, kad CELAK dalyvaus e, Europos 2020 horizonto mokslinių tyrimų programuose ir čia vėlgi bendradarbiavimas tada išsiplės į naujas rytis, e, kol tos rytis dar ne iki galo buvo išnaudojamos pagal dabartinius susitarimus. Tad e, vėlgi čia tai prisidės prie verslo įmonių tiesiog susižinojimo ir geresnio žmonių e, bendravimo. Ir dabar vėlgi buvo kalbama apie tai, kad reikėtų įdėkti plačiajuoščio ryšio, plačiajuosti ryšį, e, e, e, greitą plačiajuosti ryšį tarp ES ir Brazilijos. Ir tokiu būdu tas ryšys įgalins tiesiogiai komunikuoti Europos Sąjungai su Latino Amerikos šalimis, tad tai vertinsime kaip tikrai labai didelis žingsnis į priekį. Ir galiausia, bendradarbiavimo sritis ir būtent tai, kaip būtų galima sujungti mokslinius tyrimus, mokslininkus. Tai numatyta beveik 10 tūkstančių stipendijų Latino Amerikos šalių studentams, kad šie galėtų uh, studijuoti Europoje per ateinančius metus, bet to dar maždaug 81,5 milijono eurų bus sutelkta tam, kad būtų galima finansuoti pajėgumų stiprin, kūrimo m, mm, pajėgumus CELAK e, e šalyse, ypač mokymo švietimo sektoriuose. Dar padarytas vienas žingsnis tam, kad būtų galima pagerinti ryšius, tai vizų liberalizavimas. E, su Kolumbija ir Peru jau pradėta kalbėti apie tai, o dabar yra sudaryti penki vizų liberalizavimo susitarimai su penkiomis Karibų šalimis Grenada, Grenada Tonadu ir Grenada, Tobagas ir, ir dar ke, trys šalis. Ir galiausia tikslas pasiekti kad visos būtent CELAK šalis galėtų, visų tų šalių gyventojai galėtų tiesiog gauti lengviau vizas, norėdami keliauti į ES. Ir tokių žmonių grupė išplėsta. E, noriu pabrėžti štai, ką, kad tokių rezultatų pasiekėm todėl, kad institucijos e, gerai bendradarbiavo e, išorės veiksmų tarnyba, komisijos tarnybos įvairios gerai bendradarbiavo ir kartu Europos parlamentas bei išorės veiksmų tarnyba gerai šiaip jau dirbo kartu, buvo teikiama abipusė parama e, būtent ES e ir CELAC parlamentinės asamblėjos pavydalu ir gavom tikrai nemenką paramą iš daugelio jūsų. Be to rezultatų pasiekėm ir todėl, kad daugelis, e, daugelio valstybių narių požiūriai sutapo ir todėl mes tikrai buvom stipresniai pozicijoje nagrinėdami ir pasiekdami sustarimus sustarimus dėl tam tikrų darbo tvarkės klausimų. Nes buvo ir tam tikrų išbandymų, nes tam tikrais klausimais nuomonės nemažai įsiskyrė. Ypač e, tie klausimai, kuriuos aš paminėjau, susiję su daugia šaliais e, santykiais, klimato kaita, vystimasis po 20 metų, kova su narkotikų e, gamyba ir platinimu. Be to kartu paaiškėjo ir institucinių silpnumų, nes CELAC yra nauja struktūra. Jos institucijos dar nėra nusistovėjusios, susiformavusios, nėra aiškios institucinios struktūros, viskas grindžiama kokios vienos šalies pirmininkavimu. E, ir todėl, ir todėl iki šiol e, tas procesas buvo be pusiausviros. Tad ES tiesiog turėjo kalbėti su 33 įvairiom celak valstybėmis ir tiesiog atsižvelgti jų požiūrį. Ir galiausia, pirmininkė, sakiau, kad mes esam patenkinti to sustikimo rezultatu. Vis dėlto, manyčiau, dar verta pasakyti, kad e, iš to susitikimo pasimokėm štai ko. Jeigu mes norim išlaikyti savo e, vaidmenį, sustiprinti vaidmenį CELAC regione, tai turim labai aktyviai stiprinti dvišalius santykius. Antai per paruošiamąją stadiją matėm e, ponios. E, matėm, kad ponios Mogerinė įsipareigojimai e, iš tikrųjų buvo labai svarbus. Ji dalyvavo CELAK renginį sausyje ir, ir dar kartą po to ir ji kaip tik išsakė ES poziciją, pateikė galimų bendradarbiavimo kelių, būdų ir tai iš tikrųjų buvo labai svarbu e, pareigūnams, kurie dirbo konkrečiai tada toliau jau su šito procesu. Mes turim tęsti tokią patirtį nes mūsų CELAC partneriai daug ko iš mūsų tikisi, jie tikisi, kad mes jų nepaliksim nuo šaly, Tad mes turim tęsti darbą, turim tęsti bendradarbiavimą, nes e, yra antai kitų panašių įvykių, antai Kinija e, šiaip jau su CELAK ne per seniausia surengė irgi aukšto lygio forumą kartu JAV vis labiau ir vis aktyviau uh, veikia šiame regione, bet to paminėtina Rusija, Pietų Koreja, kurios irgi nemiega. Tad mes tų dabar jau užsimesgusių ryšių neturėtume šiaip jau į juos žiūrėti kaip į savaiminį dalyką, mes juos turėtume puoselėti ir kartu turėtume stiprinti. Turėtume tikrai sukurti daugia šalį požiūrį, kad partnerystės būtų diferencijuojamos su viso šito milžiniško žemynų atskirais dar paregioniais Vidurio, Centrinė Amerika, Pietų Amerika ir be to tam tikrais klausimais būtų galima dirbti ir dvišalių pagrindų. Mes turim tų pačių interesų - kova su narkotikų platinimu ar klimato kaita, apie tai bus kalbama daug šių metų pabaigoje, turim daug interesų kitais klausimais. Ir kaip tik dėl to mes kartu turim ir pajėgumų spręsti šitos klausimus. O dabar tik tai reikėtų pasvarsyti, kaip toliau būtų galima dirbti su tuos plačios darbo atvarkės klausimais. Dabar e, CELAK e, pirmininkauja Ekvadoras, po to bus Dominikos Respublika. Ir e, buvo to aukščiausio lygio uh, sustikimo, pak, e, tiesiog greta to pagrindinio sustikimo buvo dar ir tokių smulkesnio masto renginių, e, kurie vyko tuo pat metu ir per juos irgi tiesiog buvo nustatyta ar buvo kalbama apie tai, kaip būtų galima uh, bendradarbiauti su CELAC regionu. Turiu galvoje ES karybų bendrą strategiją, turiu e, bendrų sustarimus tarp ES CELAC tokiais klausimais kaip piliečių saugumo klausimai, e, priekybos ekonomikos klausimai. Dabar mes jau dirbam tam, kad būtų galima atnaujinti susitarimus su Meksika ir Čile ir tęsiam darbą tam, kad e, kiti darbai, kiti žingsniai santykiuose su Merkosuru būtų sėkmingi po dėrybų, po politinio dialogo, tai yra vyksta politinis dialogas ir dėl as, politinės asociacijos sutarties su Kuba, tad tikiuosi, kad bus padaryta tikrai didelė pažanga per ateinančius uh, metus ir kad tas pamatinis susitarimas tiesiog bus privestas e, iki pabaigos, iki pasirašymo. Tad apibendrinsiu, pasakysiu, kad mes iš tikrųjų geroj pozicijoje, mes tęsiam bendradarbiavimą, e, tiesiog kartu mastom su Latino Amerikos partneriais apie mūsų ryšių, būsimų ryšių struktūrą, apie tikslus, ir apie tai tada jau galės toliau diskutuoti, diskutuoti užsienio reikalų ministrai e, po šito aukščiausio lygio susitikimo ir po to tada jau 2017 metais apie tai bus galima kalbėti per kitą aukščiausio lygio susitikimą. Ačiū, ponė Lefer, dabar žodis komiteto nariams. Pirmiausia, ponas Aldagi, kuris yra delegacijos vadovas. Ačiū, ačiū ponui Lefleriui, taip pat vyriausiai galiotiniai poniai Mogarinį. Noriu padėkoti Jums už Jūsų darbą. Santykiai su Latino Amerika įžengė į naują erą. Turime pamiršti praėjusius blogesnius laikus, e, buvo netokių šlovingų laikų ir svarbu suprasti, kad laikai keičiasi, o ir organizacija taip pat keičiasi. E, aš susidūriau su pačiamis problemomis su, santykiuose su Eurolatu, taigi dėkoju Jums už Jūsų darbą, organizacijai darbą per šį vadovų susitikimą. Aš suprantu, kad didelis spaudimas kyla rengiant rezoliucijas, komunikatus, veiksmų planus. Todėl svarbu, kad e, pagrindiniai tikslai buvo pasiekti. Ir aš džiaugiuosi, kad įvairios šalis galėjo dalyvauti vadovų susitikime. Aš pats patiriu, turėjau tris minutės šlovės ir galėjau pasisakyti Rolato vardu, Rolato mūsų parlamento narių vardu ir galėjau pateikti pareiškimą. Taigi dar kartą sveikinu. Dabar perimu prie klausimą. Reikia užtikrinti, kad e, šiame darbe būtų tiesnumas. Ir pirmasis klausimas būtų apie tai, ar būtų įmanoma užtikrinti šiemet apsikeisti pasiūlymais e, su Merkosūru, vienas iš svarbiausių dalykų yra tai, kad galbūt po rinkimų Argentinoje Merkosūras galbūt galėtų pradėti dialogą su Europą. Ar bus kažkoks apskaitimas pasiūlymai su Merkosūru? Antras klausimas susirės su Ekvadoru, nes yra tam tikrų problemų su Ekvadoro susitarimu, nes matant, kad Ekvadoras e, prisijungė prie daugiašalio susitarimo, būtų viskas gerai, tačiau yra problemų su PPO, prekybos barjerais ir taip toliau. Tai man kelia nerima. Man atrodo, kad Ekvadorui reikia susitarimo su Europa. Toliau, bendradarbiavimas su Centrinė Amerika taip pat labai svarbus, reikia užtikrinti geresnį bendradarbiavimą su šiuo regionu. Žvelgiant į veiksmų planą, galime pamatyti, kad e, šis bendradarbiavimas ten turi gana nemažą svorį. Pone Leflerį būtų svarbu dėl strateginiams alijansams rasti bendrą pagrindą tarp ES ir Latino Amerikos. Taigi, artėjant e, New Yorko sustikimui, kas e, bus daroma su darbo atvarkė po 2015 metų. Ir galiausiai aš esu nusveilės galtinės deklaracijos 20 punktų. Šią žinę perdaviau ir tarybos pirmininkui Nemanau, kad 20 punktas yra objektivus, jis neparengtas gerai. Žinoma, jis išdėsto Venezuelos požiūrį, tačiau ne Europos. Bent jau toks susidaro įspūdis man, kai perskaičiau tą dalį. Jis tiesiog man pasirodė neeuropietiškas, jis nebuvo panašus tai, ką mano Europos parlamentas. Aišku, kad negalime sukompromituoti vienos deklaracijos viena dalimi. Aišku, turime būti pragmatiški šiame kontekste, tačiau aš manau, geriau būtų buvę tuo atveju patilėti, nieko nesakyti, ten būtų buvę geriau. Ponas Tuskas galbūt e, galėjo išdėstyti aiškiau Europos poziciją per pareiškimę spaudai. Taigi, pana Leflerai, manau, kad komisijai svarbu išties pagalbos ranką. Galbūt parlamento delegacija taip pat galėtų apsilankyti Venezueloje. Galėtume bandyti tai suorganizuoti, tai žinoma, kad tai nebus lengva. Matome, kas e, stiko Brazilijos pareigūnams, kurie negalėjo pakliūti į Karakasą. Žinome, kad e, gruodžio 6 vyks Venezuela rinkimai, o rinkimų stebėjimo misija galėtų būti gera proga mums ten nuvykti. Pasistengti užtikrinti pagarbą demokratijai, tai galėtų būtų e, geras bendradarbiavimo pavyzdys su Venezuelos žmonėmis. Ačiū toliau, ponas Milan Man. Ačiū pirmininkė, dėkoju generaliniam direktoriui Leflerui už tai, kad jis atvyko pas mus ir išdėstė susitikimo rezultatus. Atsiprašau, kad aš pavėlavau į šį susitikimą, tačiau didžiąją dalį jūsų e, žodžių išgirdau. Na, stiprinant ES santykius su Latino Amerikos šalimis, e, šis susitikimas buvo labai reikalingas, jūs teisingai viską išdėstėte, aš visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte apie kontekstą, ypač atsižvelgiant e, Panamos sustikimą ir vis aktyvesnį Kinijos veikimą tose šalise. Negalime į santykius su Latino Amerika žiūrėti kaip įduotybę, neturime prarasti, e, išleisti iš akių tokių faktų, faktų kad turime artimus ryšius su Latino Amerika, kai kurios, aišku, šalis e, turi tuos, e, palaiko artimesnius e, ryšius, turi kraujo, religinių, kalbinių ryšių. Na, aš manau, kad Europos Sąjunga pripažįsta daugelį panašių vertybių. Ir tai atsispindi ir galtinėme komunikate kur kalbama apie pasaulinius iššūkius ir Latino Amerika galėtų būti svarbi strateginė partnerė kovojant su tais globaliais iššūkiais. Jos yra strateginės partnerės ir dialogo bei bendradavimo dvasia e, yra labai naudingi. Išklausius jūsų pareiškimą norėčiau paminėti keletą dalykų. Šis e, parlamentas daug dirbo ties vizų režimu Kolumbija ir Peru, e, vizų panaikinimo klausimų. Daug parlamento narių praėjusios kadencijos metu buvo atsidavę šim klausimui ir pagaliau mes pasiekėme pokyčių, tai yra gerai e, manau, kalbate apie Čilę ir Meksiką, labai svarbu gilinti ryšius su šiomis šalimis e, esančių TTIP darybų kontekste, turime, aišku, CETA susitarimą, tačiau susitarimas su Meksika yra jau pasenęs. Ir mes turime daug naujų e, laisvos prekybos susitarimų ir todėl Meksika gali būti šiek tiek palikta nuo šalyje, jeigu nebus pasiekta pažangos. Todėl tai ką jūs sakėte, yra geros žinios. Gal kažką galima daryti ir Merkosūro atžvilgių, nors čia, aišku, šiek tiek viskas sudėtingiau. Ir pagaliau noriu, norėčiau, reikia pasveikinti tokią idėją dėl bendradarbiavimo e, e, finansų ministrų lygių, kad finansų ministrai palaikytų tą dialogą, kai nevyksta vadovos įsikimai tais metais. Reikia stiprinti tokius santykius. Dar kartą ačiū ir sveikinu Jūs nuveikus puikių darbą. Ačiū, ponas Degrandės. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju ponai Leffler, kad jis atvyko pas mus šiandien, pateikė pareiškimą. Aš pabandysiu nekartosiu to, ką sakė kiti, nors kai kuriais aspektais tai būtų neišvengiama turbūt. Politinė deklaracija, Bruselio deklaracija yra gana išsami ir ten yra daug pažangos, daug naujovių, ypač turint galvoje procesus vykusius pastarosius dešimt metų. Tuose deklaracijose kalbama apie labai nemažai drąsių dalykų, tai nėra tuščios deklaracijos. Ir dėl to tos regioninis bendradavimas yra svarbus. Kai kurie dalykai sekasi geriau, kai tai blogiau, mes tai puikiai suprantame. Daug patirties turintys politikai puikiai žino, kaip sunku kartais įsigilinti kai kuriuose srityse į esmę, nepažeidžiant e, tam tikrų parametrų, apie kurios dalykus galima kalbėti, kai kurios kitus reikia, apie kai kurios kitus reikia nutilėti. Tai yra, pavyzdžiui, svarbu ir santykiuose su Kuba. Turime patys savo neleisti to pamiršti, ypač turint galvoje kantrybės poreikiai. Santykiai su Kuba yra sudėtingi, bet pagaliau turime šį beitą naujo. Kai kas mano, kad tai negrįžtamis procesas, tačiau matysime, kaip e, klostysis įveikiai toliau. Yra dalykų, apie kuriuos niekas nekalba. Tai yra, tai, turiu galvoje, tą. Ta kišimas į mintį. Bent jau šiame kontekste reikia to nepamiršti. Manau, kad turime priminti savo, kad kokia yra mūsų poziciją. Yra dalykų, kuriems negalime niekada pritarti, niekada nepritarėme. Taip pat tiesa, kad turime dar pažiūrėti, kaip klostysis įvykiai toliau. Žinoma, prasidėjęs dialogas yra gerai. Turime užtikrinti, kad mūsų parama būtų visapusiška. Procesas tęsiasi jau keletą metų. Ir yra susijęs su vairiais dalykais. Pavyzdžiui, Kolumbijos ir FARC partizanų problemos. Kolumbijos žmonės žino, kad apie tai buvo kalbėta. Ir visi pritarė, kad svarbu žvelgti tai iš abiejų regionų pusės. Pritariu pono Horegi komentarams. Jis yra EPP pranešėjas Eurolato klausimu. Norėčiau pakalbėti apie Venezuelą. Kodėl Venezuelos klausimas nekalbama atvirai, ar nežinome, kad Venezueloje vyksta neprimtini dalykai. Žinoma, kai kas mano, kad nieko ten nevyksta. Aišku, visi gali turėti uh, savo nuomonę, tačiau tokių yra mažuma. Dauguma šio parlamento narių e, labai aiškiai yra pasakę, kad e, toje šalyje vyksta labai negerų dalykų. Todėl labai gaila, kad 20, 20 dalis yra tokia, kaip jį suformuluota. E, dėl kažkokių priežasčių nepavyko nepavyko suformuluoti šios dalies normaliai. Kodėl taip įvyko? Kodėl 20 dalis parengta būtent tokiu būdu? Tie žodžiai yra praktiškai nesuprantami. Ponas Haragi jau tai pasakė. Na, o vakar sužinojome, kad gruodžio 6 dieną Venezueloje vyks rinkimai. Tikiuosi, kad jie vyks e, laisvai. Mano kritika, aišku, yra skirta kasdienėms įvykiams Venezuelai valdant Maduro, žinoma, visą tai netitinka ES vertybių demokratinės vertybių. Aš norėčiau, kad e, rinkimai būtų demokratiški ir sąžiningi, nes tai būtų geriausias kelias į priekį. Dar kartą noriu pabrėžti savo susierzinimą dėl 20-osios dalies, dėl jos formuluočių. Dar vienas dalykas kuris buvo minimas e, susitikime, tai yra aplinka. Aišku, aplinkos problemos turi poveikį ir Latino Amerikos šalims, problemų yra įvairių. Tai yra tautom, galimybė tautoms išnaudo, iš, išnaudoti jų gamtinius išteklius. To neturime pamiršti. Konkrečios valstybės turi turėti galimybę išnaudoti savo gamtinius išteklius jų e, žmonių labai. Tai yra nuotinis darbo tvarkės klausimas ir jis yra paminėtas deklaracijoje. Nors ir nepakankamai detaliai galbūt, tačiau labai svarbu tai pabrėžti. Kad e, saugant, e, turint galvoje aplinkos apsaugą, valstybės turi turėti galimybę išnaudoti gamtinius išteklius savo žmonių labai. Aišku, Negalima visko įrašyti tiek, kiek norėtųsi, bet tikėkime, kad šie dviejų regionų susitikimai e, leis pasiekti pažangos. E, laikai šiuo metu yra sudėtingi, aišku, kai kalbam apie santykius E, tarp įvairių šalių, reikia nepamiršti Latino Amerikos, reikia matyti viską ir taip pat ir iš jų perspektyvos e, galimybių naujų darbus. Aišku, visų problemų per dieną nespręsime, tačiau reikia užtikrinti, kad e, būtų pasiekta didesnės energijos. Ačiū, kad atvykote pas mus. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pakalbėti ne kaip komiteto vicepirmininkas, bet kaip e, GUE frakcijos narys. Mes taip su pasitenkinimu pastebime, kad antrasis šis sustikimas įvyko. Tai jis padeda normalizuoti santykius geopolitinėje srityje ir padeda regioniai integracijai. Mums tai atrodo kaip būdas išvengti karų, smurtinės e, konfrontacijos, e, kuris kartuosi regione netrumpą laiką. Aišku, yra skirtingų nuomonių ir mes nebūtinai pritarėme visiems požiūrėms, kaip vertinti šią politinę realybę, dauguma politinių frakcijų Europos parlamente daro tą pačią klaidą kaip ir Kubos atžvilgių. Ir ponas Degrandės kalbėjo apie kišimąsi. Na, Kuba e, nieko nedarė, kol nebuvo pradėta traktuoti lygiomis teisėmis. Dabar žiūrime, matome, kad E, JAV pradėjo kitaip žiūrėti į Kubą ir tie, kurie dabar e, aršiai atakuoja Venezuelą anksčiau, e, aršiai atakavo Kubą, o dabar ją pamiršta, užsipuola Venezuelą. Aš manau, kad kalbant apie Kubą, tai mes esantis iš Ispanijos turime santykius su šalimi ir tai reikia gerbti. Aš Visą tai bandau vertinti ne per ideologinę prizmę, bet gerbent kitų žmonių nuomonės ir požiūrius. Net visada pavyksta tai padaryti, tačiau aš tai bandau daryti. Ir pana Havaregi, dėl situacijos Venezueloje, tai ne, neįmanoma lyginti situacijos Venezueloje su tuo, kas vyksta Hondūre ar Kolumbijoje. Kai patikėte tokius pareiškimus, turite užtikrinti, kad jūs e, pagarbiai kalbate apie kitą šalį, jūs nebūtinai rodote tokią pagarbą teisėtai Venezuelos vyriausybei, kuri buvo išrinkta teisėtai. Kalbant apie politiką, žinoma, kad tai yra regioninių organizacijų. E, ir jeigu pažvelgsime į daugumos politinių frakcijų nuomonę, tai neatspindi mūsų e, frakcijos e, nuomonės. Todėl mes daugumos nuomonėje negalime pritesti. Panamoje nepavyko susitarti dėl tos daugumos pozicijos, kurią savo Europos Sąjungos atstovai Ir e, tuomet pirmininkas nusprendė neteikti bendros deklaracijos, nes e, tai rodytų, atrodytų kaip kišimasis į kitų šalių reikalus. Dėl Venezuelos vėlgi taip pat. Martinas džiaugiasi, kad susitikimas vyko Briuselėje ir jeigu pažvelgsime į 20-ąją dalį, kur atmetamas vienašalės priemonės turinčios ekstrateritorialinį poveikį, tai tai prieštaravo ES teisėjai asmo, kuris mus atstovavo, puikiai suprato, kad reikia pasiekti susitarumą su kita puse ir nesikišti į jų reikalus. Na ir pagaliau mes neprieštarautume delegacijai į Venezuelą, tačiau vietoj to, kad ieškoti sprendimą, toks vizitas būtų paploginę situacijas. Situaciją, nes viską būtų nusveręs vieną pusę. Aišku, negalima kalbant apie rinkimus, reikia labai atsargiai elgtis. Taigi, ačiū, prašom Jums dabar vėl žodis. Thank you very much, um, uh, honorable members, for your. Labai ačiū gerbėmi parlamentarai už Jūsų pastabas, komentarus, klausimus. Norėčiau išsakyti keletą uh, pastabų atsakydamas Visų pirma, mano bičiuliai, ponė Horagi, tikrai nereikėtų taip kuklin, kuklintis dėl tų trijų šlovės minučių. Tai buvo trys šlovės minutės, kur mm, išgirdome labai aiškę koncentruotą žinę. Jūs labai efektyviai panaudojate jums skirtą laiką ir už tai labai dėkojame. Labai sunku, aišku, Mm, tokiame didžiuliame sutingame sutikime viską suvaldyti, kiekvienas nori savo mm, tris minutės efektyviausiai panaudoti, visos sesijos buvo labai trumpos, jūs labai puikiai panaudojate jums skirtą laiką. Mes labai tikimės e, ministrų e, susitikimo, e, kurį surengė priekybos komisarė Maustam su Merkosur valstybėmis, kad tikrai metų pabaigoje galėsime uh, Mm, pasikeisti biurais ir perkelti Merkosur, pastumyti Merkosur darybas į priekį. Na, ministrai patikėjo mums kaip pareigūnams nustatyti visas sąlygas, užtikrinti, kad visi elementai būtų mm, garantuoti. Kol kas nėra nuspręsta dėl tų darybų, bet ryštas yra visiškai aiškus. Um, Tai mes tikrai džiaugiamės, kad Merkosur valstybės kartu iš vien viešai pakartojo savo ryštą judėti į priekį ir dirbti dėrybose iš vien. Uh, Mes pakartojame, kad turime įgaliojimus dėrėti dėl susitarimo tarp ES ir Merkosur. Ir kol taryba nepakeitė tų įgaliojimų ir kol Merkosur m, mm, nepareiškė, kad jie nori kažkaip kitaip dirbti, tai mes ir dirbsime taip ir esame tikri, kad um, susitarimo sudarimas tarp ES ir Merkosur, kaip tarp dviejų regionų, tarp dviejų um, mm, organizacijų yra geriausias pasiekimas abiem pusėm. Ekvador Ekvadoras taip susidurė su sudėtinga situacija ir PPO paprašė kad kai kurios saugiklių priemonės būtų leistos, dabar jos yra analizuojamos pagal PPO taisyklės. Mes turėjom užduoti visą eilę klausimą Ekvadoro valdžiai dėl siūlomų tų saugiklių priemonių masto. Žinome, kad tai sukėlė didžiulį susirūpinimą Kolumbiją ir Perų, kaiminėse valstybėse ir Kolumbiją ir Perų, kaip jūs žinote. Uh, turi patvirtinti dėrybų rezult, su Europos, tarp ES ir Ekvadoro rezultatą ir tik tada bus prisijungta prie daugia šalio sustarimo. Mes esame tikri, kad Ekvadoro valdžia dės visas pastangas, kad pasirūpintų, kad tas procesas nebūtų sutrikdytas ir kad jie galėtų prisijungti prie visos sistemos, kaip man greičiau. Ir aišku, kad prezidentas Koreja, Salak, prezidentas Koreja išreiškė uh, norą, e, išreiškė tą suinteresuotumą visų valstybių užtikrinti ilgalaikę raidą. Dėl Centrinės Amerikos bendradarbiavimo galima tikrai daug ką papasakoti, daug ką pasakyti, galima galbūt kitą sutikimą dar organizuoti tuo klausimu. Uh, Visos Centrinės Amerikos valstybės turi įvairių svarbių problemų, regioninių lygmenių taip pat yra ir institucinių įvairių trūkumų ir spragų, kurios reikia įveikti, mm, bet vėlgi yra pakartotas mm, tvirtas ryštas iš Centrinės Amerikos valstybių atskirame įvykė, kur buvo susitikę jų vadovai. Ir tas klausimas tiesa dar Dėl to, ką ponas Mėjamon pasakė dėl vizų panaikinimo, noriu pripažinti, kad tai yra labai svarbu, tiek iš praktinio požio taško, kad būtų intensyvesni kontaktai tarp žmonių, bet taip pat tai yra labai svarbus žestas, kuris parodytų mūsų atvirumą. Tai yra svarbu Kolumbijai ir Peru, tai taip pat svarbu ir penkioms e, Karibų jūros valstybėms. Um, ir mes um, išaiškėme vilti, kad uh, artimiausiais metais uh, Mes keliariais metais galbūt e, bus tai padaryta ir dėl likusių Karibų valstybių ir Latino Amerikos valstybių, kuriams dar taikomi vizų reikalavimai iš mūsų pusės. Galiausiai, aišku, viskas labai priklausys nuo e, objektyvios situacijos analizės, e, įvertinant judėjimą žmonių iš tų valstybių ES ir nuo statistikos dėl neteisėtų įvažiavimų, buvimo ilgiau nei leista. Ir galvojant apie tai, kad jeigu būtų viršyti numatyti srautai. Bet bendra statistika mm, įvertinus visas valstybės regione leidžia mums su, su optimizmu žiūrėti į ateitį. Lygiai taip pat patvirtinčiau, kad jūs teisingai pastebėjote, kad labai svarbus sutarimas su Čilė ir Meksika. Tai mm, dvi mm, pirmos tikros asociacijos sutartys su priekybos elementais, ką mes suderiname su Latino Amerikos valstybėmis. Ir jos atliko savo funkciją, tačiau dabar, mm, kadangi jos buvo sudarytas prieš 20 metų ir dabar jos jau yra daugiau kaip 15 metų senumo, su Čilė ir Meksika, jeigu pažiūrėtumėm, kas buvo prieš 20 metų ir Čilė ir Meksika, kas buvo Europos Sąjunga prieš 20 metų, aišku, kad pasaulis labai smarkiai pasikeitė per tą laiką ir mes dabar ir, irgi turime užsibriežti plačius užmojus ir žengti į priekį ir integruoti naujas realijas į mūsų santykius. Uh, ir visą, ir visą kontekstą turime atsižvelgti, kuriame egzistuoja tie sustarimai, ne vien tik tai Šiaurės Amerikos, bet, žinoma, reikia nepamiršti Meksikos atveju visas, visą kontekstą. Mes parengėme įvairius elementus, kuriuos galėtumėm įtraukti į dėrybinį mandatą su Meksika. Uh, nes parengėme ir bendrą analizę, bendrą studiją su Čilė, kad būtų galima žengti panašius žingsnius e, per e, artimiausius metus. Aš taip suprantu, kad mm, aš suprantu tą susirūpinimą, kurį išsakė keli iš jūsų dėl Venezuelos. Ir čia, ką aš galiu pasakyti, yra, kad, na, visų pirma, Tai buvo dviejų regionų vadovų sutikimas, žiūri, buvo žiūrima į dviejų regionų mm, klausimus ir išskyrus Kolumbijos taikos procesą, e, bendrai išvadose matome tokį nedidelį linktelėjimą link e, dialogo mm, tarp Ažito ir Havanos, bet daugiau jokių kitokių dvišalių klausimų kaip ir mm, nebuvo paminėta. Uh, Taip pat iš selak pusės aišku, kad jų noras buvo būtent užtikrinti, kad viskas liktų dviejų regionų lygmenių, kad būtų analizuomi tie klausimai, kurie jų manimo yra aktualūs jiems kaip grupiai, kolektyviai. Tai reiškia, kad turėjome parengti ataskaitą, įvertinimą tam tikrame etape Um, vertinti, ar mes norime konsoliduoti tiek daug elementų um, sutampančių nuomonių, panašių nuomonių ryšto bendradarbiauti, kiek yra įmanoma. Um, nebūtinai išdėsant visus mums, mus neraminančius uh, aspektus dėl kiekvieno klausimo nes mm, rizika būtų būsi visai neturėti jokio teksto. Taigi buvo padarytas įvertinimas toks, kad mm, na, svarbiau yra turėti kažką, kas atspindi bendrą dviejų regionų bendradarbiavimo situaciją. Ir mm, jeigu palygintumėm 20 punktą dėl Venezuelos su ankstesniais punktais, kur kalbama apie panašią situaciją dėl ekstrateritorinių priemonių, pažiūrėjau, kaip kad dėl Kubos, tai yra reikšmingų skirtumų tarptų punktų tekstų. Ankstesnėse punktuose yra daugiau mm, nuomonių artumo tarp es ir celak. Uh, 20 punkte es um, atsižvelgia į tai, ką CELAK pasakė, bet vis tiek tai išlieka tik CELAK nuomonė, CELAK pozicija. Diskusijų metu, mm, tose sesijose ypač vadovų, atskiriame sutikime, vadovai aišku turėjo galimybę mm, laisviau, plačiau pakalbėti apie tai, kas jiems rūpi, kokie yra jų lūkesčiai, užmojai dėl tų įvairių skirtingų situacijų Europoje ir Latino Amerikoje ir Karibų jūroje. Ir taip ir buvo padaryta. Galiu jūs patikinti, kad Europos Sąjungos pozicija ir mūsų institucijų vadovų pozicija. Vyriausias įgaliotinės mūsų dviejų vadovų pozicija dėl Venezuelos nepasikeitė. Ir buvo tai pristatyta įvairiose pareiškimuose. Ir kovo mėnesį parlamente tai buvo aptarta ir ypač nerimaujama dėl socialinės ir ekonominės situacijos blogėjimo ir politinės polarizacijos aštrėjimo. Buvo raginama mm, tarp dialogo ir e, pasiekti tarp vyriausybės ir opozicijos aktyvesnio dialogo, dialogo atgaivinimo, kad nebūtų niekas um, nustumtas į šalį ir kad būtų laikomasi konstitucinės tvarkos ir rinkimų proceso Ir ta prasme mes sveikiname pranešimą, kad e, rinkimai bus surenkti gruodžio 6 dieną. Mes tvirtai tikime, kad tai yra geriausias kelias Venezuelos žmonėms judėti į priekį e, link, kaip galima tikėtis, tvirtes, link tvirtesnio atnaujinto nacionalinio kompromiso ir aiškesnės vizijos, kaip jie norėtų kurti savo ateitį. Tai aišku reiškia, kad rinkimų procesas, mm, tie rinkimai turi būti tinkamai paruošti, skaidriai paruošti. A, kad visų politinių partijų lyderiai, visų ir opozicinių partijų atstovai, kad galėtų laisvai prisidėti prie to proceso. Dabartinėmis aplinkybėmis, sakykime, taip, tai yra pakankamai sunku. Taigi valdžiai tenka atsakomybė užtikrinti, kad konstituciniai procesai galėtų būti įvykdyti užtikrinant visišką laisvę ir visišką skaidrumą, kad demokratinis procesas e, galėtų įvykti tinkamai. Ir mes nekartą pasisakėme, kalbėdamėsi su Venezuelos valdžia ir su regioniais partneriais, kad esame pasirengę padėti šiam procesui vykti tokiais būdais, kokius um, geriausiai apibrieštų Venezuelos valdžia ir Venezuelos žmonės patys. Žinote, kad uh, ES galėtų dalyvauti rinkimų stebėjime, mm, reikėtų formalaus kvietimo iš uh, rinkiminių tarnybų, iš rinkim, rinkiminių institucijų, kokia tai bebūtų valstybė ir iš Venezuelos kol kas mes nesame to gavę. Uh, Mm, taip pat ir esbo, mm, bet jos gavo. Mes palaikome dialogą su NASO ir mm, galvojame, galbūt galėtumėm jiem padėti jų darbę šio klausimu. Ir žinoma, mes liekam atviri vis, bet kokiems siūlymams, kaip galėtumėm tiesiogiai prisidėti ir pagelbėti šiame procese, jeigu tai pageidautų dalyvaujančios pusės. Na ir pabaigai dėl Kubos. Mm, man atrodo, nei anksčiau mes Kubos nepamiršome, nei dabar mes Kubos nepamiršome. Turime tokį įprotį, kad reikia laikytis um, principo, kad ir kaip tai vargintų ilgalaikiu laikotarpiu. Dabar vyksta dėrybos su Kuba ir mes tam pradėjom ruoštis prieš daugiau kaip penkerius metus. Kažkiek laiko prireikė ir iš ES pusės, ir iš Kubos pusės, kad būtų pasiruošimas dalyvauti juose. Mes siekiame tų pačių tikslų, kaip ir visada. Išsiaiškinti, kaip galėtumėm paskatinti ir padėti vykdyti reformas ir modernizaciją politinę, ekonominę ir socialinę Kuboje, kad tai labiau pasitarnautų Kubos žmonėms. Tai trokštamas tikslas, kurį nelengva pasiekti. Aišku, jo nepasieksi per nakt, bet mes tikime, kad e, tas procesas, kuriame mes e, dalyvaujame, yra toks, kuris suteiks geriausias galimybės Europos Sąjungai mm, propaguoti pagrindinės vertybės, kurias mes išpažįstame, taip pat ir mūsų santykiuose su Kuba kaip e, viena iš svarbių partnerių Latino Amerikos ir Karibų jūros regione. Ačiū. Labai ačiū už pranešimą, ačiū, kad atsakėte klausimus. Labai ačiū ponui Haroganui, kartu labai ačiū komiteto nariams už tai, kad taip naudingai įdomiai pasikeitėm nuomonėmis ir dabar norėčiau baigti posėdį. O kitas posėdis e, numatytas.